new one with only six reports. Okay, so. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do. Ponios ir ponai, prašyčiau tęsti mūsų darbą ir pereikime prie balsų paaiškinimo. Ką tik baigėme balsavimą. Ir pirmiausia, paaiškinsime balsus e, dėl Kris Deivis pranešimo, dėl konkurencingos mažo anglės dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 metų. Michał Kaminski, pirmasis. Vakar. Wysoka, e, wysoki parlamencie, e, oczywiście e, cele. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, be abejo, pranešime išdėstyti tikslai yra toli siekiantys. Nes e, aplinkos apsaugos tema turėtų mus visus vienyti. Tačiau reikia pasakyti, kad neseniai ES ėmė ryškėti tendencija, kai e, primetami ribojantis ekologiški sprendimai. Ogi žinome, kad didžiai pasaulio teršėjai, tokios valstybės kaip Kinė ir Indija, uh, E, atitinkamų tikslų ir siekių nesilaiko. Reikia nepamiršti, kad Europos Sąjungoje e, didžiausią kainą už mūsų daromas prielaidas turės sumokėti silpnesnių, mažiau išsivyščiusių šalių e, ekonomikos. Todėl e, perskaitęs visus dokumento argumentus, negalėjau už jį balsuoti. Ačiū. Vieną minutę Francesco Diangelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Šio pranešimo patvirtinimas turėtų prisidėti prie investicijų lygmens didinimo ir ES industrinės ateities užtikrinimo. Turime skatinti pramonę ir investicijas kad didėtų ekonomikos augimas ir būtų sumažintos CO2 emisijos. Labai svarbu, kad mes tuo pat metu nesusilpintume ES konkurencingumo. Priešingai mums reikėtų konkurencingumą skatinti, todėl reikėtų pasistengti ieškoti naujų energijos šaltinių. Taip pat turime taupyti ir investuoti į ekologišką e, ekonomiką. Kitaip mes atsiliksime nuo pasaulio pokyčių, laikas perėti nuo žodžių prie žodžių ir kurti žalę ekonomiką, skatinančią ekonomikos augimą ir tvarę plėtrą. Ačiū. Vieną minutę ponui Sonik. Ačiū, ponė pirmininkė. Prisimindamas komisijos komunikatą dėl pono Deiviso pranešimo kurioje, kuriame kalbama apie mažo anglės dvideginio kiekio technologijų ekonomiką. Aš norėčiau pasakyti, kad turime pripažinti, kad tos kiekio mažinimas kainuoja, o be to mažiau teisių sukuria tam tikrą netikrumo jausmą pramonėje, o pramonėje reikia aiškių signalų skatinančių investuoti. Tuo pat metu keičiame pakeitimus pasirašytus prieš keletą metų dėl CO2. O pramonė savo investicijas yra suplanavusi remiantis tai susitarimais iki pat 2020 metų. Ar tai leidžia kalbėti apie įstatyminės garantijas, tikrumą? Kalbame apie mažai CO2 išmetančių technologijų strategiją. Ne visi 2008 metų įsipareigojimai gyvendinti. Mes dar turime susitarti dėl paketo ir būtų per anksti nustatyti naujus tikslus dėl CO2 išmetimo mažinimo. Ponas Bėlan vieną minutę. Pone pirmininkė, aš balsavau už šio pranešimo atmetimą. Nes ši strategija E, yra nepriimtina. Lenkijos vyriausybė balsavo prieš, nes visi susitarimai turėtų įsigalioti praėjus trims metams po klimato dėrybų. Ne anksčiau. Mes nežinome, kas, kaip Europos ekonomika per artimiausią dešimtmetį atrodys. Todėl CO2 išmetimas iš energetikos būtų labai kenksmingas Lenkijos pramoniai, nes Lenkijos pramonė yra pagrįsta žaliavomis ir ištekliais, kurie išmeta CO2 eksploatacinių išlaidų išauki, išaugimas būtų neišvengiamas priemus tokį reglamentą. Dėl to nusmuks vidutinio Lenko pragyvenimo lygis. Taigi aš nesutinku su komisijos postulatu dėl per didelių CO2 emisijų. Jar, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė čia e, svarstume dokumentą, kuris labai svarbus yra klimato apsaugai. Tačiau, jeigu sutelksime dėmesį tik į e, anglės dioksido kiekio mažinimą, tai padarysim klaidą. Manau, mes einame negera kryptimi, neteisinga kryptimi. Turime kalbėti apie apsaugą ir atsargų mūsų išteklių naudojimą. Negalima e, pavienius, pavienės pramonės šakas e, padaryti atsakingas. Lygiai taip pat žemės ūkiui per daug griežti tikslai nustatyti, kurių negalima pagrysti moksliškai. Mes e, manome, kad maisto poreikis didėja, todėl CO2 mažinimas nėra problemos e, sprendimas žemės ūkija. Žemės ūkijas negali egzistuoti uždaroje erdvėje, todėl aš negaliu remti šio dokumento. Labai ačiū. Toliau ponė Basesku. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes palaikau ES įnašą dėl to, kad reikia tęsti klimato kaitos sutarčių įgyvendinimą. Manau, kad Europai reikia tokio ilgalaikio plano, atsižvelgianti Europos 2020 strategiją. Tokiu būdu galėsime užtikrinti tvarę ekonominį augimą. Mano šalis palaiko pagrindinius šio dokumento teiginius, tačiau norėčiau paminėti, kad Rumunija ir kitos rytų Europos šalis mano, kad svarbu e, išlaikyti 1989 standartus ir Taip pat reikia įvertinti valstybių narių e, pasiekimus mažinant CO2 išmetimą. Man atrodo, reikia patikslinti šią programą, e, kai dėl pagal Kyoto sistemą vykdomų perteklinių kreditų perkelimo. Man atrodo, kad reikia užtikrinti didesnį konsensusą tarp valstybių narių. Ačiū. Toliau kalbės Šon Keliai. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šiame pranešime yra daug rekomendacijų, tačiau daug ir kontroversinių. Dauguma iš jų galiausiai buvo atmesta ir man atrodo, kad mums pavyko pasiekti patenkinančią išvadą. Svarbiausias žodis yra kon konkurencingas kadangi gyvename krizės sąlygomis ir jeigu norime, kad Europos ekonomika vėl pradėtų aukti, reikia darbo vietų, naujų pramonės šakų, naujų ir, ir taip pat būti konkurencingais pasaulyje. Tai turime išdėstyti lygiaverčiai su nerimavimu dėl aplinkos. Kai kurie pakeitimai buvo patvirtinti, kai kurie atmesti, tačiau Europai svarbiausia įtikinti tokias šalis kaip Kinija ir Indija ir kitas visas e, pasaulio šalis mm, imtis globalių veiksmų, e, sprendžiant globalią problemą. Tai yra didžiausias iššūkis. Ačiū. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas, ponas Tanok. Kaip ir kiti ECR grupės frakcijos nariai, mes susilaikėme balsuodami dėl šio pranešimo. Iš esmės tai yra geras pranešimas, e, naudingas kovojant su klimato kaita. Tačiau dėja, e, jame prašoma, kad komisija numatytų tei reikalingas priemonės mm, kad būtų pasiekti 2013 tikslai ir komisija raginama imtis radikalių priemonių kad išspręstų ATL sistemos trūkumus ir kad įtrauktų oro transportą į šią sistemą. Kontroversinis turinys buvo dar susilpnintas ir mes frakcijoje nusprendėme, kad negalime pritarti pritarti šiame pranešime nu, numatomoms klimato integra, visų sektorių integravimams į klimato kaitos priemonės aspektams. Ačiū. Dabar aiškinsime balsavimą dėl diskriminuojančio interneto puslapių ir vyriausybės reakcijos. Ponas Kaminski. E, Kas pastaruoju metu vyko Niderlanduose? Viena politinė partija, kuri e, remia Niderlandų vyriausybę, reiškia neapykantą migrantams iš vidurio rytų Europos ir tai daro dėl savo politinių interesų. Mes tam labai griežtai prieštaraujame ir džiaugiuosi, kad tai, kas vyksta Niderlanduose, paskatino parlamentą pareikšti tokią poziciją. Deja, tokie įvykiai vyksta ne tik Niderlanduose. Balsų prieš nu, Lenkijos imigrantus galime girdėti ir Junktinėje karalystėje. Taip pat, e, kai kas tokio, kartais išgirstome ir tokią nuomonę iš narių, kurie yra stovami šiame parlamente ir norėčiau pasiūlyti parlamentui kreiptis į kolegas iš Junktinės karalystės, kad jie atsisakytų antilenkiškos retorikos. Ponas Hanan, ačiū pirmininkė. E, šis parlamentas yra tiesiog apsėstas deklaruojamojo pobūdžio balsavimu mm, nors iš tikrųjų mūsų priimami sprendimai neturi jokio poveikio tikrame pasaulyje ir krizė plečiasi, Graikija nevykdo savo įsipareigojimų, krizė e, plečiasi viduržėmio jūros regione, o mes rūpinamės dėl, dėl interneto svetainių Niderlanduose. Ir turiu pasakyti, kad mes e, tiesiog darome reklamą tų interneto svetainių kuriems, bet nesmerkėme partijos, kuri propaguoja tokias mintis. Ir jei jis prieštarautų tam, kas daroma kitose partijose, tai jis niekam kitam neturėtų laiko. Ir dabar viskas vyksta taip, kad jeigu viena frakcija kažką pasmerkia, atsiranda kita, kuri taip pat kažką smerkia. Taigi mes tiesiog bandome priimti rezoliucijas, kuriuose įrodome savo teisumą, tačiau manau, kad geriau reikėtų sutelkti dėmesį į realias problemas. Ačiū, ponas čia Šokor. Ačiū, pirmininkė. padėtis vienoje iš ES valstybių narių steigėjų yra labai keista. Tai šalis turinti stipres demokratijos tradicijas, stipres, stipres liberales tradicijas. Aš kalbu apie Niderlandus. Dabar šioje šalyje yra sukurta atvirai ksenofobiška interneto svetainė, kuriai savo tylų pritarimą yra davusi vyriausybė. Toje svetainėje yra kurstoma neapykanta kitų valstybių narių piliečiams tai būtų smerktina praktika, net jeigu ji būtų nukreipta prieš nepiliečius. Tačiau turint galvoje, kad ji nukreipta prieš ES piliečius, manau, turime imtis priemonių. Stenkime vengti dalinti Europos piliečius į gerus ir blogus, kadangi dabartinėmis aplinkybėmis reikia daugiau solidarumo ir daugiau Europos, o ne neapykantos kurstimo. Ačiū. Dabar Norika Nikolai. Ačiū pirmininkė. Ši rezoliucija žymi pradžią. Tai yra pirma rezoliucija, kurioje pasmerkiama tai, kas daroma internete internete. Šiuo atveju kalbame apie interneto svetainę, kuri kursto ksenofobinės nuostatas prieš rytų ir vidurio Europos piliečius. Mes čia kalbame apie koalicinę vyriausybę, kurioje dirba krikščionis demokratai, liberalai ir ta vyriausybė Niderlanduose toleruoja tą interneto svetainę. Mes nenorime, kad tai taptų politiniu klausimu, kad dėl to susipriešintų politinės frakcijos, tačiau e, krikščionis demokratai ir liberalai turi prisijimti atsakomybę. Aš manau, kad e, per pilietinį švietimą, per kampanijas galime mm, sustabdyti tokias tendencijas. Jų ypač neturėtų būti krizės laiku, nes krizė ES gali apriboti demokratinės teisės. Labai ačiū toliau vieną minutę Zuzanai Roitovai demokracii když vláda demokratické země nedokáže jednoznačně odsoudit portál podněcující xenofobii a nenávist mezi národy uvnitř unie.

tai reiškia smūgį į veidą demokratijai. Demokratinės valstybės vyriausybė nesugeba uh, uždaryti ksenofobiškos interneto svetainės, kuri kursto neapykantą. Tai uh, netgi leidžia, ta vyriausybė netgi leidžia uždaryti parduotuves pardavinėjančias rytų Europos prekes. Mes negalime leisti, kad Niderlandų ministras pirmininkas atpeltųsi, reikia imtis teisinių priemonių, nesgi tokia veikla diskriminatoriška. Tai pažeidžia mūsų turimas laisvės Europos Sąjungoje. Olandijos vyriausybė nepateikė jokių uh, reikšmingų argumentų 20 metų Niderlandai naudojasi padėtimi e, rytų ir vidurio Europoje. Investuoja į Lenkiją. Olandai nusipirko atostogų namus e, Čekijoje. Šimtai jų tą padarė. Bet žinome, kad didelė dalis Niderlandų žmonių prisisako prieš tokią ksenofobišką politiką. Toliau pana Štadler. Pone pirmininkė. Šiandien aš balsavau prieš šią rezoliuciją Paprasčiausiai todėl, kad e, manau, jog bet kuris ES pilietis ir žmonės esantis už ES ribų turi teisę e, veikti, pasinaudoti savo balso teisę e, internete ar laikraščiuose Anksčiau būdavo taip, kad niekas negalėdavo reikalauti, kad būtų politiškai korektiškai kalbama. Bet tai šį kartą aš sutinku su ponu Kaminskiu, reikia kalbėti apie konkrečias e, valstybės ES ir už jos ribų. Ir e, šioje Niderlandų interneto svetainėje yra konkrečiai paminėta Lenkija. Austrijoje mūsų padėtis yra kitokia. Nusikalstamumas nėra susijęs su ne viena tautybė, tai yra tarptautinis reiškinys. Kolino, vieną minutę. Labai ačiū, toliau Salvatorija Kolino, vieną minutę. E, Prezidente, sicuramente. Ačiū labai pirmininkė. Pasiūlymas rezoliucijai tokia tema be abejonės yra naudingas. Žinoma, mums reikia kovoti su diskriminacija, kad ir kur įvyktų. Be to, turime pagalvoti apie šeimų suvienijimo būtinybę. Tai yra svarbu ir integracija bendrai turėtų būti persvarstyta. Turime 38 rezoliuciją, bet to visi kartu E, šloviname ES pilietybę 2013 metais. Todėl turėtume pašalinti bet kokias kliūtis mūsų e, iškilmingiams metams. Internetas yra gyvybiškai svarbi žinių ir informacijos platinimo priemonė, bet turėtume taikyti ir visą eilę svarbiausių standartų tam, e, tai žiniasklaidos priemonė. Toliau Elena Pasiesku. Domnule președinte, a trebuit. Pirmininkė, čia dabar turėjau pasisakyti, nes e, pirmininkų sueigoje buvo nuspręsta, kad tik frakcijų vadovai galės išsakyti savo nuomonės šiuo klausimu per diskusiją. Taigi kiti parlamento nariai e, negalėjo pasinaudoti savo žodžio laisvę. Negalime toleruoti tokių žaidžiančių ksenofobiškų etikečių mums, žmonėms gyvusiems rytų Europoje. Tokie E, jausmai sukėlė e, Serebrinicos įvykius, e, holokaustą ir kitus įvykius. Ir baisu, kad Olandijos vyriausybė ir parlamentarai esantis čia neatsiribojo nuo PVV partijos. Politiniai interesai negali būti pateisinimas. Negalime pateisinti diskriminacijos, ksenofobijos ir vyriausybės nusišalinimo Šis, e, e, ši interneto svetainė e, tik patvirtina kitus Niderlandų vyriausybės veiksmus, pavyzdžiui, Rumunijos neįleidimą į Schengeno erdvę. Toliau ponas Bilan. Zgadzam się ze stanowiskiem komisarz. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su komisarės Reding pozicija. Portalas E, kuriame galima skūstis apie kitų valstybių darbuotojus, pavyzdžiui, Lenkijos darbuotojus, yra ES teisinės įgyties pažeidimas. Kaip Lenkijos pilietis ir Europos parlamento narys e, piktinuosi tokią e, interneto svetainę, kurioje demonstruojamas netolerantiškumas nacionalinių pagrind, tautybės pagrindų. E, Niderlandai ypač pademonstruoja savo abejingumą tokiai veiklai, o Niderlandai jau daug metų palaiko gerus santykius su Lenkija. Noriu padėkoti visiems, kurie mums padėjo ir pareikšti, kad imigruojantis Lenkai visuomet turi labai gerus tikslus. Aš tikiuosi, kad tokie dalykai nepasikartos jokioje kitoje valstybėje narėje. Ačiū toliau vienas žodis Mitro Repo. Pirmininkė, Aš balsavau už šią rezoliuciją, nes labai svarbu, kad Europos parlamentas aiškiai išreikštų e, savo, aiškiai pasmerktų visokias e, netolerancijos formas e, dėl, nacion, dėl, dėl tautybės, dėl rasės ir taip toliau. O PVV tinklalapyje atvirai raginama, skatinama diskriminacija, jos ne, to negalima leisti, todėl kad kils pavojus, jog kitose valstybėse narėse prasidės panaši veikla. Tokiu būdu nu, atsiranda susiskaldimas vakaruose, taip pat e, pietų ir, rytų, ir, vaka, ir šiaurės e, darbuotojai reikia neleisti išsiplėtoti tokioms etninėms įtampoms. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Vanekė. Ačiū. Manau, kad be bejonės ši situacija galėtų būti geriausiai apibūdinta, kad ji yra tik tai apgailėtinas e, spektaklis, kurį surengė Europos parlamentas reaguodamas į kažkokią apgailėtiną Niderlandų puslapį. Tačiau manau, kad jeigu jau yra Olandijos partija, kuri nuolat pasisako prieš teisėtą ir neteisėtą migraciją, iš šių Europos dalių. Na, jeigu ta partija turi teisę egzistuoti, taigi yra ir partijų, kurios e, turi teisę išsakyti savo nuomonę. Ir manau, kad mes turėtume elgtis labai atsargiai, e, kad nepažeistume žodžio laisvės principo. Reikia būti politiškai korektiškiams, aišku, nes manau, kad. Ačiū. Nutraukė kalbėtoje. Pono Vilderso partija ir jo tinklalapis yra e, dešinieji ekstremistai ir jiems tai leidžia daryti Olandijos vyriausybė. Mes e, bandome tai įvertinti dviem būdais. Niderlandai tiesiogiai remia tokią praktiką. Norėčiau pasisakyti prieš vieną Nikolai išsakytą mintį. Krikščioniai demokratai mano frakcijoje aiškiai išsakė pasipriešinimą tai, tai interneto svetainiai, tačiau manau, kad būtina, jog ir Niderlandų vyriausybė turėtų pasisakyti prieš ją, nes jie tampa vis labiau euroskeptiški, vien todėl, kad jie uh, priima situaciją tokią, kokia jinai yra dabar. Tikiuosi, kad greitai Niderlanduose e, bus sukurtos tokios sąlygos, kuriomis mes galėsime didžiuotis visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Ponas Filip Klais. Ačiū, pirmininkė. Man nepatinka, kai žmonės pradeda rodyti pirštais į Lenkus ar kitus europiečius vien dėl to, taut, kokios jie yra tautybės. Juk jie yra tiesiog dar, darbuotojai, darbininkai. Turime pagalvoti, kokį tikslą turi šis PVV tinklalapis. Ar jis siekia skatinti neapykantą? Ne, jis tiesiog, tai yra tiesiog in, informacinis tinklalapis, nurodantis tikrasias problemas žmonės nesuvokia Šengeno keliamų problemų, atsivėrė sienos ir taip, tai tapo labai palankę terpę organizuotam nusikalstamumui vystytis. Man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie tikrasias problemas, kadangi tai labiau prisidės prie bendradarbiavimo ir pagarbos europiečiams nei kas nors kitas. Ačiū. Dabar balsavimo paaiškinimai dėl prezidentų rinkimų Rusijoje rezultatų. Pirmasis kalbėtos ponas Michal Kaminski. Pirmininkė, ponios ir ponai, tai, ką matėme Rusijoje, negalima pavadinti rinkimais. Žinoma, techninių požiūrių buvo balsavimo biuleteniai, juose buvo nurodyti kandidatai ir rinkėjai galėjo eiti į, e, prie balsadėžių ir atiduoti savo balsus. Tačiau akivaizdu, kad buvo daug e, pažeidimų ir tai nėra vienintelė priežastis, dėl kurios negalime kalbėti apie laisvus rinkimus. Patys kandidatai E, kurie kėlė grėsmę valdančiai koalicijai, negalėjo dalyvauti rinkimuose. Todėl aš negaliu balsuoti už Europos parlamento rezoliuciją, kurioje smerkiama, kas vyko Rusijoje, tačiau joje nenueinama pakankamai toli. Mums reikėjo būti daug griežtesniems, kritikuojant Rusijos nedemokratinę santvarką. Ponas Hanan, ačiū pirmininkė kiekviena šalis Mm, jaučia Putino revanšizmo e, grėsmę. Baltijos šalis - Baltarusija, Moldova, Rus, Gruzija, 2008 metais ir Azerbaidžianas. Ir nereikia net būti Rusijos kaimynų, kad patirtum Rusijos grėsmę. Mes turėjome problemų su mūsų ambasadoriais, iš Junktinės karalystės buvo uh, buvome priversti šaukti, demok... išsiųsti demokra... diplomatinį personalą po Litvinienko nužudimo. Taigi, kodėl taip yra? Manau, kad e, atsakymas slypi istorijoje. E, tiesiog Rusija eksportuoja savo vidaus prieštaravimus ir nesaugiam režimui yra naudinga e, prie pasienyje kelti problemas. Todėl uh, Rusijoje daugiapartinis režimas e, ne tik yra tikslas Rusijai, bet turi būti visos vakarų politikos tikslas. Ačiū. Dabar viena minutė Viktorui Uspaskijui. Jest, proszę bardzo, panie pośle. Sorry balsavau už rezoliuciją dėl dviejų priežasčių. pirma aš pats buvau stebėtojo rinkimuose į vietos dūmos ir prezidento. kalbėjau su visų kandidatų atstovais niekas iš jų neturėjo pretenzijų. kalbos kad rinkimai vyko neteisėtai yra neteisai ir didžiulis klaidinimas europos parlamento narių kurie ten nebuvo antra esu įsitikinęs kad europos parlamentas neturi moralinės teisės pamokslauti kitiems tol kol savo sąjungoje turi baisesnių žmogaus teisių pažeidimų ir net nusikaltimų kai uždeda antrankius kiša į kameras rinkimų metu taiko namų areštą neleidžia susitikinėti su rinkėjais vykdo neteisėtas kratas areštuoja lėšas blokuoja partijų veiklą šmeižtą per valstybinę televiziją baisiausia tai kad europos parlamentas nekreipia dėmesio ir net slepia europos sąjungos valstybių narių vykdomus nusikaltimus prieš oponentus falsifikuodamas bylas opoziciją įtraukinėja į teismus procesus metai po metų žmonės tampomi po teismus sukurtas mechanizmas tik po dešimt penkiolika metų leidžiantis įrodyti savo tiesą kai jau sužlugdyta politinė karjera. ačiū. bardzo i przepraszam i przepraszam pana posła stadlera teraz minuta dla niego wyjaśnienia swojego głosowania. Labai ačiū dabar ponui Štadleriui užduotis vienai minutį paaiškinti balsui. Pone pirmininkė, aš esu už tai, dėkingas už tai, kad ponas Uspaskis prieš mane kalbėjo. Aš galiu patvirtinti tai, ką aš kaip stebėtojas mačiau Rusijoje. Sutinku ir su ponu kavinį. Ir mes girdėjome, kad komentarų, kad e, buvo kvaila išsakyti tokio pobūdžio komentarus kaip pono Kardinį. Sakome, kad rusus reikia mokyti e, nuomonės laisvės ir žodžio laisvės, bet turim sutikti, kad šiame parlamente nuomonės reiškimo laisvė yra, nėra garantuota. Rusai nėra maži vaikai, jie patys turi organizuotą demokratiją, nori stabilumo ir jie nenori grįžti prie Jelcino laikų, kai e, kiti tik išnaudodavo neracionaliai rusų resursus. Vienai minutėje žodis ponui Belanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad du prieš tai pasisakusiai parlamentarai parodė, kaip efektyviai Rusija kuria savo įtaką šiandien. Rusija šiandien pagrindinė problema yra politinio pluralizmo stoka. Tai tampa vis labiau aišku. Ir e, žiniasklaidos laisvės ribojimas. Prezidento rinkimų rezultatai e, negali būti e, laikomi atstovavimaisiais, nes ne visi kandidatai galėjo dalyvauti. Be to, pats rinkimų organizavimas e, vyko ne, neteisingai E, reikėtų išanalizuoti rinkimų statymo pažeidimus. Tačiau didelis pasiekimas yra tai, kad Rusijos visuomenė sujudo ir e, pradėjo suvokti, kad jie turi dalyvauti e, Rusijos valdymo sistemos pakeitimuose. Aš sutinku, kad meritokratinis dialogas turėtų būti pradėtas su prodemokratinė opozicija ir retoriką reikėtų pašvelninti, kaip ir apribojimus. Taisyklės politinių partijų veiklai turėtų būti supaprastinimos ir reikėtų sukurti daugiau pilietinių laisvių. Bruselis turėtų nustatyti sąlygas e, bendradarbiavimui su Rusija. Todėl aš balsavau už. Dabar viena minutė Mitro Repo. Tilanne antaa edelleen huoletta, aihetta huoleen. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime pripažinti, kokios pažangos yra padaryta Rusijoje po komunizmo nugrįvimo nereikia kalbėti apie sukčiavimą prezidento e, rinkimuose, nes be Putino nebuvo įtakingų kandidatų. Mes e, turime e, skatinti bendradarbiavimą su vieningos platformos atstovais ir kitais. Socialinė žiniasklaida įgauna naują įtaką. Po rinkimų pilietinė visuomenė tapo aktyvesnė ir tai yra daroma Putinui leidžiant. Tačiau Putinas turi suprasti, kad 2010 metų Rusija nebėra tokia, kokia buvo prieš 12 metų, kai jis e, atėjo į valdžią. E, revoliucija, kaip ir arabų pavasaris, nevyksta per vieną dieną. Rusija turi demokratizuotis pati. Europos e, parlamentas turi atlikti jam tenkantį vaidmenį ir remti pilietinę visuomenę ir išlaikyti kontaktą su Duma. Ačiū. Toliau Aš balsavau už šią rezoliuciją, nors ir nemanau, kad ji pilnai įvertina prezidento rinkimų Rusijoje rezultatus. Svarbu tai, kad šią rezoliuciją Europos parlamentas įvertino prezidento rinkimus Rusijoje ir tas įvertinimas nedviprasmiškas. Prezidento rinkimai buvo nelaisvi ir nesažiningi. Tai reiškia, kad ir valstybės dūmos rinkimų vykusių praėjusiu metu gruodį ir prezidento rinkimų vykusių šį mėnesį rezultatai yra ginčytini o skelbiančių savo pergalę legitimumas taip pat ginčytinas. logiškai kai kurie kolegos siūlė įrašyti į šią rezoliuciją siūlymą rusijai ne tik keisti kai kuriuos įstatymus bet ir ilgai nelaukus rengti priešlaikinius valstybės dūmos rinkimus. kolegos rusija po šių rinkimų jau yra kitokia ir su ta kitokia rusija teks dėmesingai ir pagarbiai elgtis tiek europos sąjungai tiek rusijos valdžiai. to ką vadiname business as usual būti nebegali. Ačiū. E, Toliau žodis Kristinai Oiland. Pirmininkė, aš taip pat balsavau už šią rezoliuciją ir svarbiausia dėl to, kad į ją buvo įtraukta labai daug svarbių pakeitimų. Aš pati ir e, mano frakcijos pirmininkas Giefer Hofstadt pateikėme labai svarbų pakeitimą, kuriame pabrėžiame, kad prezidento rinkimai nebuvo laisvi ir nebuvo sąžiningi. Tai reiškia, kad ES turi padaryti išvadas, turi nuspręsti, ar tie rinkimai buvo teisėti ar ne, ir turi nuspręsti, ar išrinktasis prezidentas yra legitimus prezidentas. Tai labai įtakos santykius tarp ES ir Rusijos. Prieš kelias dienas vyko klausimai, kurių metu poras Kasjanovas ir Kasparovas dalyvavo. E, daug kolegų teikia klausimus, ar ES apskritai gali tęsti įprastinius santykius su Rusija. Tam taip pat kyla grėsmė dabar. Dabar vieną minutę poniai Jatenmakiai, kuri dėja išėjo iš salės, todėl perdodu žodį ponui Poselt vienai minutėjai. Pirmininkė, Putinas yra antidemokratas ir todėl manau, kad e, reikėjo sugriežtinti rezoliucijos tekstą. Tačiau, manau, yra keli klausimai svarbus ateičiai. Pirmiausia, reikėtų opozicijai užtikrinti teisę demonstruoti. Antra, visi sulaikyti opozicijos lyderiai turėtų būti paleisti. Trečia, reikia užtikrinti, kad e, turi būti apginta žiniasklaidos laisvė. Ketvirta, turi būti numatytas naujas demokratinių partijų registravimo procesas. Taip pat turi būti politinis pluralizmas ir dėl to turėtų būti pakartoti Dūmos rinkimai. Kitaip vėl bus Putino tironija, o ne demokratija. Ačiū. Vieną minutę ponui Takula. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją kaip Europos parlamento narys. Manau, kad būtina ginti savo vertybės. Rusijoje politinės reformos turi būti skatinamos, o ta, tame tarpe ir laisvi rinkimai. Pagal mūsų supratimą Rusijos parlamentas ir prezidentas nebuvo išrinkti teisėtai. Ir todėl turime palaikyti demokratinius judėjimus. Tačiau ES turi e, skatinti, turi paraginti Rusiją surenkti naujus rinkimus. Ir norėčiau padėkoti mūsų kaimynams, tai Europos tarybai, kurie taip pat reikalauja Rusijos gerbti žmogaus teisės, pavyzdžiui. Taigi dabar turime stengtis užtikrindami, kad Rusijoje įvyktų nauji rinkimai, kad dabar prasidėjęs judėjimas įtakotų pokyčius Rusijoje. Dabar žodis poniai Zaborskai. Aš balsavau už rezoliuciją, tačiau manau, kad ji nėra pakankama. Ji apibrėžia įvairius e, trūkumus ir netitikimus organizuojant ir rengintis rinkimams, tačiau esu tikra, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Aš išaugau komunizmo laikais ir žinau, ką reiškia tokie rinkimai, kai šimtas procentų balsų beveik atiduodama už vieną kandidatą. Daugelį Rusijos regionų būtent tokie ir buvo balsavimo rezultatai. ES bus stipri žaidėja pasaulinėje arenoje tik tada, jeigu nepasiduos šantažai Nors mes priklausome nuo Rusijos naftos ir dujų, Rusija priklauso ir nuo mūsų pinigų, kuriuos už visą tai mokame. Man atrodo, Europos parlamentas turėtų atidžiai stebėti tolesnius Putino žingsnius ir jeigu jis imsis veiksmų prieš laisvai demonstruojančius piliečius, turėtume pasirinkti kaip ir Baltarusijos atveju. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Landsbergis. Žodis jums vienai minutiai. Ačiū, ačiū pirmininkė. Aš balsavau už rezoliuciją, nepaisant to, kad tekstas būtų geresnis, jeigu būtų įtrauktas kovo ketvirtųjų e, prezidento rinkimų sukčiavimo atvejais. Tačiau norėčiau pakalbėti apie A1 pateiktą pakeitimą. Tačiau jis nebuvo priimtas pagal procedūrą. Jis yra toks nors į tai žvelgiama rimtai, kandidato į prezidentus atrankos procedūra net negali būti laikoma kompetitingų atrinkimų. Ačiū. Ačiū. Dabar rezoliucija dėl Kazakstano. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Kaminski. Kazakstanas pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai. Geopolitinių požiūrių Kazakstanas atlieka labai svarbę funkciją ne tik savo regione, bet e, visame žemynė, kurį vadiname Eurazija. Kazakstanas iki šiol buvo ta šalis, kuriai pavyko išvengti nacionalistinių ir religinių konfliktų, kurie tokie dažni tame regione. Ir mes turime vertinti šią šalį dėl jos religinės tolerancijos. Todėl su dideliu susirūpinimu stebėjome tai, kas vyko praėjusiu metu gruodį. Bu, žuvo keletas demonstracijos dalyvių ir tai sukėlė susirūpinimą visame pasaulyje. Todėl aš džiaugiuosi, kad Kazakstano institucijos naujausiais duomenimis Mm, stengiasi tų įvykio dalyvius, tiems įvykio dalyviams e, surenkti teismą. Mm, me, turime siekti, kad niekas nebūtų aukščiau įstatymų ir tie, kas yra kalti, turėtų būti teisiami. Ačiū dabar Daniel Hanan, tačiau nematau jo salėje, todėl Viena minutė ponui Merfi. Paul Merfi. Pirmininkė, mano frakcija, jungtinių kairiųjų frakcija pasiūlė keletą pakeitimų, kad būtų sugriežtinta šis resoliucija. Aš smerkiu e, Kazachijo, Kazakstano valdžios e, pajėgų e, vykdytą susidorojimą su demonstratais, taip pat smerkiu bandymus užgneušti opozicinę žiniasklaidą, profsąjungas. Aš rėmiau streiką nuo pat pradžių, nes maniau, kad darbininkų pa, reikalavimai buvo pagristi ir aš e, galiu pasak, pasveikinti visus darbininkus ir žurnalistus, su kuriais esu susitikęs, kurie drįsta kalbėti prieš priespaudą. Aš susilaikiau balsuojant dėl šios rezoliucijos, nes nepaisant to, kad teisingai reiškiamas susirūpinimas dėl blogėjančio žmogaus teisų padėties, vis dėlto E, rezoliucijoje yra pasiduodama e, Kazakstano valdžios institucijų apsimestiniam veiksmams, tuo tarpu, kai reali situacija ir toliau blogėja. Ačiū dabar, ponia Auland. Ačiū, pirmininkė. Ir aš balsavau už rezoliuciją dėl Kazakstano. Vakar šioje salėje vyko uh, labai išsamios diskusijos apie tai, kas vyko Kazakstane. Praėjusiu metu gruodžio įvykiai, įvykių niekaip negalima pateisinti ir tų įvykių kaltininkai, kurie žudė žmonės, turi stoti prieš teisingumą. Kazakstanas mm, ėmėsi žingsnių tą linkme ir tai yra sveikintina, bet Taip pat turėtume pasakyti, kad ši šalis yra svarbi, ji turi daug išteklių, yra galinga ir ES yra suinteresuota bendradarbiauti su šia šalimi. Tačiau tokio bendradarbiavimo prielaida turėtų būti Kazakstano žengimas demokratijos keliu, demokratinių vertybių link. Prezidentas Nazarbaevas turi puikią galimybę nuvesti savo šalį į geresnę ateitį, kuri būtų grindžiama demokratiniais principais. Ačiū. Ačiū dabar žodis poniu Tanokui. Aš susilaikiau balsuojant dėl šios rezoliucijos. Žinoma, Kazakstano vaidmenį reikia vertinti. Kazakstanas ir ES jau plėtoja gerus ryšius, tačiau tą bendradarbiavimą reikėtų stiprinti, ypač plėtojant dialogą dėl demokratijos, žmogaus teisų ir priekybos ir kovos su nus... terorizmu organizuotų nusikalstamumu ir priekyba narkotikais. Džiaugiamės, kad buvo. Um, paleistas ponas Kučiukovas ir kiti. Ir, žinoma, remiame Kazakstano e, valdžios pastangas gerinti žmogaus teisų padėtį ir smerkėme gruodžio mėnesį vykdytų šaudimus prieš naftos sektorius darbuotojus. Mes laukiame FTB tyrimo dėl policijos vykdytų šaudimų gruodžio mėnesį. Uh, kol suž... nežinome visų ta... E, faktų, mes susilaikėme balsuojant ir tai darome dėl suprantamų priežasčių. Ačiū. Dabar pereiname prie kitos rezoliucijos padėtis Nigerijoje. Pirmiausia, žodis ponui Štadler. Ich habe für diese äh, äh Resolution gestimmt Pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją, bet norėčiau pasakyti, kad mes gilinamės ne į vieną problemą. Musulmoniškose šalise pasitaiko daug išpolių prieš krikščionis, e, pavyzdžiui, Egipte prieš koptus Taip pat ir Nigerijoje padėtis pablogėjo. Ta pati galiu pasakyti ir apie Saudo Arabiją, apie Iraką. Po išlaisvinimo Irako krikščionių bendruomenė labai sumažėjo. Yra daugybė pabėgėlių iš krikščionių iš Irako kitose šalise. Vakar buvo sakoma, kad tai nėra religijų konfliktas, tačiau tai yra konflik religijų konfliktas ir jis veikia mūsų brolių, krikščionis brolius ir seseris tuose šalise ir turime daryti daug daugiau. Ne. Per balsų paaiškinimą norėčiau pasakyti jums, mėlyjei kolegos, nėra numatyta e, mėlynosios kortelės procedūra. Toliau žodis ponui Kaminski. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Šiandien pasaulyje krikščionės yra e, religinė grupė, kuri yra labiausiai persekiojama. Tai vyksta keletame žemynų, dėja taip yra ir Nigerijoje. Mes, e, kaip e, ir daugelis esančių čia žmonių, esame krikščionės ir jaučiame artimi su persekiojimais e, broliais Nigerijoje. Gerai, kad Europos parlamentas šiuo klausimu pasisako. 21 amžiuje negalime taikstytis. Tie, kurie kalba apie myl, artimo meilę, negali būti žudomi. Krikščionys negali būti žudomi ir negali būti atimamos jų teisės. Mes turime ne tik melstis, bet ir imti sveiksmų, kad paremtume krikščionius brolis Nigerijoje. Toliau Paul Murphy vieną minutę. Pirmininkė, kartu su savo e, brolišką partiją Nigerijoje, demokratų socialistų judėjimu. Aš smerkiu Boko Haram smurtą. Ši organizacija neturi nieko bendro, kuri, kad galėtų pasiūlyti Nigerijos darbuotojams. Ji gali pasiūlyti tik gilesnį religinį ir etninį smurtą ir uh, e, išeikvojimą iš e, valstybės e, išteklių. Uh, etninis, religinis susiskaldinimas, smurtas e, negali, e, reikalauja, kad būtų susivienita masiškai prieš tokius e, žmonės. Nigerijoje matome, kad masiškai vagiama iš valstybės ir tik vienas procentas E, gyvena turtingai iš turting, nors valstybė yra turtinga naftos, 99 procentai skursta. Nuolat yra reikalavima pakeisti administraciją. Būtent to reikia Nigerijoje. E, reikia sukurti vyriausybę, kuri dirbtų visiems žmonėms ir turtingiems ir neturtingiems ir kuri leistų išvengti to visuomenės susiskaldimo. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas dėl šios rezoliucijos, ponas Bern Poselt größten, Herr Präsident, im achten. Pone pirmininkė, aštuntoji pagal uh, naftos išgavimo kiekius valstybė pasaulyje krik, brutaliai persekiojo krikščionis. Matome, kad užtipuolama katalikų bažnyčia ir aš e, tą pats mačiau. Ir jeigu ES nepareikš, kad nori apsaugoti pasaulio krikščionis, tai tokie reiškiniai išplis. Bendrai mes sakome, kad tikime tikėjimo laisvę tarp e, religinių e, dialogų, bet tuo pat metu turim suprasti, kad jeigu mes nepasirūpinsime krikščionimis tokia situacija, tai kas kitas tą padarys. Mes tą turime aiškiai pasakyti. Labai norėčiau, kad ponė Ashton aiškiau suformuoluotų savo poziciją ir imtųsi daugiau veiksmų. Ačiū. Ir paskutinis klausimas balsų paaiškinimas dėl e, rezoliucijos dėl šeštojo pasaulio forumo vandens klausimų. Pane Miranda, pirmiausia. Jos nėra salėje, todėl suteikiu žodį ponui Stadleriui. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Pirmininkė, ponios ir ponai. Šį rytą diskusijos e, dėl šeštojo vandens forumo buvo tikrai labai įdomios. Ir komisaro pareiškimai buvo labai įdomus taip pat, būtent, kad reikia imtis veiksmų prieš tas šalis, kurios tinkamai neįgyventina pagrindų direktyvos. Tai pasiūstų signalą toms šalims, kurioms netaikoma pagrindų direktyva, joms sakytumėm tokiu atveju, kad Europa labai rimtai žiūri į šį klausimą į, vandens, į protingą vandens naudojimą. Tačiau taip pat turėtume pakalbėti ir apie tai, kaip naudojamas geriamasis vanduo ir vanduo apskritai. Reikia atskirti šios du vandens tipus, nes negalime žiūrėti ir nieko nedaryti, kai žmonės besivystančiose šalise turi naudoti vandenį, kuris e, yra gaunamas pramoniniams tikslams. Ačiū. Mihal Kaminski kalbės toliau. Pirmininkė, ponios ir ponai, mes susirinkome Strasbūrę kovo 12-17 dieną. Būtent šiuo metu Marselėje vyksta šeštasis pasaulio vandens forumas. Diskusijos vyksta apie labai labai svarbius klausimus tame forume. E, tie klausimai labai svarbus daugeliui mūsų žemės gyventojų. Afrikoje yra vietovių, kuriuose neįmanoma gauti vandens arba tai padaryti labai sunku. Ir dėl to aš pritariu e, šiam pareiškimui, būtent, kad prieiga prie, van, prie vandens yra svarbiausia žmogaus teisė, tai yra teisė į gyvybę. Ir todėl Europos parlamentas ir Europos komisija uh, laimiai užsima spręsti šį klausimą. Šio forumo proga noriu pasakyti, kad daug iš jo tikiuosi. Dabar žodį suteiksiu poniai Bosesko. Ačiū. Pirmininkė, aš balsavau už šią rezoliuciją, kadangi prieigos prie vandens gerinimas pagerina žmonių gyvenimo standartus. Veiksmingas vandens valdymas labai svarbus, ypač atsižvelgiant į skurdo mažinimą. Ir man atrodo, kad aspektai susijęs su klimato kaita ir aplinka turėtų būti plačiau aptariami. atsižvelgiant į poreikį saugoti vandens išteklius, tai turėtų būti įtraukta į Rio plus 20 konferenciją. Vandens veiksmingas naudojimas yra be galo svarbus ne tik aplinkai, bet taip pat ir ekonominė prasme. Ir aš palaikau mintį, kad reikėtų sukurti visuotinius vandens valdymo planus. Tuo pat metu manau, kad būtina iš naujo įvertinti e, tam prieinamas lėšas, todėl kad privalu pagerinti žmonių prieigą prie šių paslaugų. Rumunijoje vandens kokybė yra vienas iš prioritetų įgyvendinant aplinkosaugos teisės akį. Ačiū. Žodis ponui Poseltui. Pirmininkė, praėjusią savaitę Romoje turėjau progos pažiūrėti, kaip FAO ir kitos institucijos rengėsi šiam forumui. Tai žmonijai labai svarbus klausimas, todėl sveikinu šią rezoliuciją, tačiau taip pat manau, kad reikėtų jai skirti daug daugiau laiko. Vanduo nėra, vanduo duoda ne tik gyvybę, bet kartais atneša ir mirti, gali paskatinti konfliktus ir karus, jeigu jo trūksta. Ir todėl būtina užtikrinti, kad, kaip pasakė ponia Bazesku, turėtume e, tinkamus vandens valdymo planus. Negalime įsivaizduoti, kad viskas išsispręs privatizavus vandens sektorių. Tai reikia apriboti, nes vanduo yra viešoji gerybė, kuri priklauso visai žmonijai. Ir todėl balsavau už, už atitinkamą pakeitimą. Vanduo negali tapti spekulacijų objektu. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas šiuo klausimu yra Charles Stanok. ECR frakcija pasisako už šią rezoliuciją, atsižvelgianti tai, kad beveik pusė visų besivystančių šalių gyventojų neturi prieigos prie vandens. 800 milijonų žmonių geria nesaugų vandenį, todėl pasaulio vandens forumas yra labai svarbus. Pranešime kalbama apie vandens valdymo politiką kaip pačias patį svarbiausią prioritetą. Taip pat pripažįstama, kad kad jeigu visi turės švaraus vandens, sumažės konfliktų konfliktinėse zonose. Taip pat reikia raginti gyvendinti tarptautinius susitarimus dėl bendro paviršinių ir e, gruntinių vandenų valdymo pasienio zonose. Tai ypač svarbu e, įgyvendinant vidurio rytų taikos procesą. Ten vanduo yra labai svarbus politinis dalykas visoms partijoms. Ačiū. Mes baigiame kalbėtojų sąrašą ir todėl posėdis baigiamas iki trečios valandos.